Uh, good morning, dear colleagues. Let's start our work today. Labas rytas, kolegos, pradedame darbą. Visų pirma, darbo atvarkė. Jeigu nėra prieštaravimų, darbo atvarkė tvirtiname. Porą pranešimų. Na, visų pirma, noriu pasakyti, kad Envi komitetas ir konkomitetas e, surenks diskusiją apie tabako produktus. E, ši Diskusija vyks Liepos 12 dieną trečiadienį. Diskusija yra susijusi su viešųjų diskusijų vertinimu. Tai, tai yra diskusijos dėl e, naujų atsekamumo ir saugumo e, elementų įgyvendinimu. Taigi jūs esate kviečiami dalyvauti. Antra. kalbant apie bendrą Envi ir Deve diskusiją dėl atsako ir koordinavimo centro ir bendro pranešimo kartu su KON komitetu. E, turime audito rūmų ataskaitą dėl atsako į nelaimės už ES ribų koordinavimo. Ta, tas koordinavimas vyksta veiksmingai ir tie, kas dalyvavo vizite RCC gegužės 30 dieną, taip pat kviečiami dalyvauti diskusijoje, kuri taip pat vyks Liepos 12, trečiadienį 9 valandą. Tai bus bendra DV ir ENVI komiteto e, diskusija dėl atsako ir koordinavimo centro veiklos. Ta diskusija vyks atsižvelgiant į šio centro e, tarpinės vertin, tarpinio vertinimo ataskaitą. Ta pačia diena 12 val. vyks kita bendra diskusija per konkomiteto posėdį, ten dalyvaus taip pat Envi ir Deve, e, bus diskutuojama apie auditorumo ataskaitą dėl civilinės e, saugos mechanizmo. Taip pat Envi ir ITRE komitetas rengia neįlinį posėdį. Jis vyks e, pirmadienį, rugsėjo 11 dieną, 19 val. Strasbūrė. Aptarsime pakeitimus e, dėl energetikos sąjungos valdymo. Šiandien turime vertimą 20 kalbų, kaip įprasta mūsų posėdis yra transliuojamas ir E, posėdžio dokumentai yra pateikti elektroniniu būdu. Jeigu neprieš, nesulauksime prieštaravimų iki posėdžio pabaigos, tai e, mūsų posėdžio vykusio gegužės 3 ir 4 dieną protokolas bus patvirtintas. O dabar galime perėti prie pirmo e, darbo tvarkės punkto, tai yra mm, elektros bendros vidaus rinkos taisyklės nauja redakcija. Aptarsime nuomonę, pranešėjas yra ponas Polč. Žodis jam. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas. Per pastarosius 20 metų ES energetikos sektoriuje įvyko lab, esminių pokyčių. Trys liberalizavimo paketai atverė, atvėrė elektros, energetikos rinką, e, energijos gamyba buvo atsieta nuo paskirstimo. E, Taip pat klimato kaitos e, teisės aktai e, paskatino ES smarkiai mažinti CO2 išmetimus, didinti atsinaujančios energijos naudojimą ir didinti energijos vartojimo efektyvumą. 2014 e, metais tarybos išvadose buvo numatyta priimti veiksmai dėl klimato kaitos, o 2015 metais Paryžiaus susitarime buvo patvirtintas ES pasiryžimas tapti lyderę kovojant su klimato kaita. Pereimas prie tvarios ir konkurencingos energetikos sistemos vis dėlto reikalauja išsamaus požiūrio, todėl komisija nusprendė e, kurti energetikos sąjungą. Vienas iš pagrindinių iššūkių e, siekiant mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro ir kuriant e, energetikos sąjungą yra tinkamas elektros rinkų pritaikymas. Dabartinės taisyklės dėl atsiejimo padidino konkurenciją ir didmeninės ir mažmeninės priekybos rinkose, vis dėlto elektros rinka ir visa elektros sistema dar turi tapti lankstesnė, kad galėtų integruoti gausėjančią gamybą, naudojant atsinaujančius energijos išteklius. Atsinaujančių išteklių naudojimas e, per pastarosius metus padodėjo iki 28 procentų ir Dažnai atsinaujinantis e, ištekliai padeda gaminti energiją pigiau nei iškastinis kūras. Jie naudojasi, vienas, šiame sektoriuje dirba vienas milijonas žmonių, yra pritraukta daug investicijų ir taip pat sumažėjo kūro importas, importo išlaidos 16 e, milijardų eurų. Tai yra didelis skaičius. Ir žinoma, Visą tai užtikrina ir mūsų energetikos saugumą. Elektros e, rinka taip pat turi prisitaikyti prie atvirai aktyviai dalyvaujančių vartotojų, taip pat reikia prisitaikyti prie naujų veikėjų, naujų subjektų, vietos energetikos bendruomenių ir tuo pačiu metu elektros kainų kainos kelia susirūpinimą daugelie šalių, nes trūksta investicijų ir E, čia dažniausiai galioja nacionalinės priemonės. Vis dėlto integruotoms rinkoms reikia bendrų taisyklių, reikia stiprinti regioninį bendradarbiavimą, kad elektros tiekimas būtų užtikrinamas visą laiką, tuo pačiu metu neiškraipant rinkos veikimo. Ir Siekiant spręsti šios klausimus, reikia tinkamo reguliavimo. E, yra pateikti du teisėkuros pasiūlymai, jie skirti didmeniniai priekybai, tai yra reglamentas ir mažmeniniai priekybai, e, tai yra direktyva. E, ir yra numatoma kurti naują elektros rinkos struktūrą. Po to, kai Envi komiteto koordinatoriai nusprendė parengti nuomonę tik dėl direktyvos, Dėl to aš ir kalbėsiu dabar tik apie direktyvą. Mm, tačiau yra galimybė teikti pakeitimus ir dėl reglamento, bet e, apie tai daugiau informacijos gausime po šiandienos koordinatorių posėdžio ir tikiuosi, kad turėsime galimybę teikti pakeitimus ir dėl šio teisės akto. Aš manau, kad tai būtų labai naudinga. E, apskritai, aš e, palankiai vertinu komisijos pasiūlymą, kadangi yra e, didinama atsinaunančių išteklių dalis, taip pat e, sprendžiama taisyklių stokos e, elektros rinkoje problema. Taip pat yra numatomos priemonės, kaip integruoti atsinaujinčius išteklius į elektros sistemą. Teisė, kurios pasiūlyme teisingai daugiausia dėmesio skiria vartotojams, stengiamasi sukurti vienodas konkurencinės sąlygas, kad rinkoje galėtų dalyvauti ir atsinaujinantis ištekliai, taip pat numatomas sustiprintas regioninis bendradarbiavimas. Tačiau siekiant užtikrinti, kad Europos energetikos politikos ir energijos sąjungos tikslai būtų iki galo įgyvendinti ir reglamentą ir direktyvą reikia šiek tiek e, keisti kai kuriuose srityse. Pereimas prie švarios ekonomikos turi vykti taip, kad e, energetikos energijos vartotojams nebūtų užkrauta per didelė našta, reikia didesnės rinkos integracijos, tinkamo rinkos veikimo. Ir čia, žinoma, e, pagrindinė prielaida čia yra vienodos konkurencinės sąlygos visiems dalyviams. Nauja sistema nacionalinių ir Europos lygių turi užtikrinti vienodas sąlygas naujiems subjektams dalyvauti, pavyzdžiui, agregatoriams ir vietos energetikos bendruomenėms, kurios veikia rinkoje ir tuo pačiu metu neturi būti diskriminuojami kiti rinkų dalyviai. E, tiekimo saugumo užtikrinimas, užtikrinimui neturi kilti grėsmė, tiekimas turi būti užtikrinamas visada ir energetikos bendruomenės turi būti kūriamos iš apačios į viršų ir jas turi skatinti valstybės narės. Pateikiau maždaug 25 pakeitimus, tikiuosi e, tinkamo bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Tai nėra politinis klausimas, tai yra daugiau techninė darbo tvarkė ir mes turime glaučiai bendradarbiauti kad pasiektume kaip galima geresnių rezultatų. Ir paskutinis dalykas - rinkos dizaino teisės aktai bu, turės lemiamos reikšmės tinkamam energetikos sąjungos veikimui. Ir mes šiuos du dosie turime vertinti kaip šio komiteto prioritetus. Ačiū. Ačiū. Dabar šešėlėms pranešėjams žodis. Kas norėtų pasisakyti? Pane, pirmiausia, Pietikainen. Ačiū ir dėkuoju kolegai, ponui Poč, už labai gerą darbą rengiant nuomonę ir paaiškinant Envi poziciją. Porą minčių norėčiau išskirti, kurios mūsų komitetui turėtų tapti, dėl to, kas mūsų komitetui turėtų būti prioritetai ir greičiausiai turėtume pakeisti uh, parlamento poziciją bendrai atitinkamai. Pirmas dalykas, mes visi žinom, kad elektros energijos rinka ženkliai keičiasi. Vadinasi, reikės galvoti apie visos elektros rinkos dekarbonizaciją iki 2050 metų. Vadinasi, žalieji stengsis, kad optimaliai būtų padidintas atsinaujančių energijos šaltinių mm, nu, vartojimas, bet to turėtumėm taikyti e, pažangiausias išmanesias priemonės elektros vartojimui piko valandomis ir e, turime kalbėti apie e, energijos efektyvumo optimalų gerinimą. Taigi, e, svarbiausia turime vardinti, kad dekarbonizacijos tikslas turi išlikti, kitas dalykas turime nustatyti e, atsinaujinančio energijos šaltinių prioritetą, prioritetinį vaidmenį. Kitaip e, nepakeisim tos padėties, kai stambios iškaisamai kūrą naudojančios elektrinės ir toliau tęs savo veiklą, atsinaujinančios energijos šaltiniai liks antra eiliai jeigu jūs negalėsite palaipsniui padidinti atsinaujinančius energijos šaltinių naudojimo, tai ir toliau vartosime tą iškasamą įkurą, tęsis tiesiog tų stambių elektrinių kovos ir e, atsinaujinantis energijos šaltiniai galės tik tai pagal rinkoje įsišaknyjusius e, mechanizmus į, patekti į rinką. E, ir kainos nesikeis. Nors e, man atrodo, kad einant laikui reikia vis tik tai galvoti apie senų elektrinių uždarimą. Nesvarbu, mes kalbame apie 70 ar apie 50 ar apie 40 procentų. Tai labai svarbu, kad visą procesą pagreitintume ir uždarytume iškesamojo kūro elektrinės. Lygiai taip pat žinome, kad ateityje mes turėtumėm daugiau galvoti apie vartotojus Mes suprantame, kad didžioji dalis elektros vartotojų yra už atsinaujinančius energijos šaltinius ir supraskime, kad pavyzdžiui saulės kolektoriai gali gana didelį kiekį elektros pagaminti ir manoma, kad ateityje iš tų šaltinių didžioji dalis elektros būtent ir bus pagaminama Europoje. E, pačių vartotojų pasigaminta elektra iš atsinaunančio energijos šaltinių turėtų turėti prioritetinę prieigą prie rinkos. Ir jokių papildomų kaštų tam neturėtų būti taikoma, bet to mes turėtumėm galvoti apie uh, stambios, stambaus didelio masto uh, energijos gamybą iš saulės kolektorių. Lygiai taip pat suprantame, kad uh, vartotojai turi būti skatinami mm, įsidėkti išmaniuosius skaitiklius, nors ne visuomet e, kol kas dar jie yra naudojami taip, kaip reikėtų. Tai yra direktyvos esmė ir mes kaip politinis uh, subjektas turėtumėm stengtis e, siekti suderinti skirtingus energijos šaltinius, atsinaujinantis energijos šaltinį yra naudingas energijos šalti, šaltinis. šaltinis Jeigu mes tik kalbame apie supergrid, apie supertinklą, tai negalėsime tik tai atsinaujinančius energijos šaltinius efektyviai panaudoti. Mūsų sistema dabar tokia, kad e, energijos iki 20 procentų galime sutaupyti vien tik atnaujinę savo tinklus. Praeitą kartą, kai e, kalbėjome apie atsinaujinančius energijos šaltinius, supratome, kad atsiras e, papildomi poreikiai energijai. Taigi mes turim kalbėti apie super tinklą, išmaniuosius paskirstimo tinklus ir išmaniuosius skaitiklius. Ačiū ponė Rys, Ali vardu. Ačiū pirmininkė, ponė Pinsat, kur yra mūsų e, pranešėjų šiuo klausimu šiandien netėjo, todėl aš jums pristatysiu E, jos komentarus. Ji štai ką norėtų pasakyti. Visų pirma, ji sveikina komisijos pasiūlymą, tai yra labai geras pagrindas tolesniam darbui ir ji dėkoja pranešėjui už atliktą darbą rengiant nuomonę. Pone Pincet mano štai, ką reikėtų sustiprinti šiame dokumente. Pirmiausia, energijos vartotojai turėtų būti aktyviau įtraukti. Kalbame apie būtinius vartotojus, komercinius, viešuosius ir pramoninius turime pagerinti visas galimybės patekti prie elektros rinkos e, e, vadinamiesiems vartotojams, provartotojams, kurie patys gamina. Ir mes turime pasverti naudą ir kaštus, įtraukdami visus suinteresuotus subjektus, nes autonomiška energijos gamyba neretai gali sukurti ir kliūčių uh, E, kuriamo verslo modelio plėtrai, nes e, tai sukurs naujoviško masto, naujoviško tipo e, naštą energijos paskirstimui ir tai yra labai aktualu būtiniams vartotojams ir smulkioms įmonėms. Kitas dalykas - ekologinė, socialinė ir ekonominė nauda ilgalaikėje perspektyvoje turi būti įvertinama. Turime uh, suprasti, kad e, už prieinamą kainą e, visų rūšių vartotojai turi e, turėti galimybę patekti prie rinkos. Ir paskutinis dalykas, mano kolegė pabrėžė vidaus rinkos sąsajų vaidmenį. Saugumo požiūrių jos yra labai svarbios, bet to tos jungtis atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį siekiant energetikos ir klimato tikslų. Uh, Elektros tinklus turime geriau sujungti ir sumažinti e, vidaus e, ir rinkos e, fragmentaciją. Pone Pisat mano, kad reikia teikti pakeitimus šią kryptimį ir tikisi, kad bus sklandžiai bendradarbiaujama. Ačiū toliau, pane Kilonin. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atliktą bazinį darbą, kuris e, mums yra labai naudingas. Dėl elektros rinkos aš norėčiau pasakyti, kad e, pati nusprendžiu renkti pakeitimų, kurie yra susijęs su energijos efektyvumo diskusijomis. Turime kalbėti apie tai, kas yra naujoviškos, kokios yra naujoviškos technologijos atsinaujinantiems energijos šaltiniams panaudoti. Be to mes turime remti mokslinės studijas e, iš įvairių ES finansavimo šaltinių. Visų pirma, turime suprasti, kad e, finansinės lėšos turi būti skiriamos ilgalaikiai perspektyvai ir į tokius atsinaujinančius energijos šaltinius, kurie pasiteisins tolimesnėje ateityje. E, Kitas dalykas, aš norėčiau e, pakalbėti apie teisės aktus susijusius su atliekomis ir žiedinė ekonomika. Kaip mes galime remti skirtingas pramonės šakas, e, nesiekdami sinergijos. Skirtingos pramonės šakos turi e, vadovautis suderintais teisės aktais. Tik tada mes pasieksime apčiuokiamos naudos energijos gamyboje. Dar vienas dalykas, norėčiau atkreipti dėmesį į E, energijos, elektros kaupimą, e, ypač kai kalbame apie vėjo energiją, saulės energiją ir brandolinę energiją. Autonomiškas apsirūpinimas energija Europoje išlieka e, rimta problema. Kitas dalykas - energetinis saugumas. Jeigu net ir pasisakome apie uh, kibernetinį saugumą, mes turėtumėm galvoti ir e, apie mm, įvairias kitas saugumo rūšis. E, kalba apie energetinį skurdą. Mano valstybėje Suomijoje ta problema nėra tokia e, aktuali, bet tai ypač, man atrodo, skausminga yra vidurio Europoje. Mes turėtumėm pasirūpinti apie piliečių e, vaidmenį, piliečių energetinį saugumą. E, žmonės turi būti geriau informuojami, jie turi geriau žinoti, kaip e, naujoji elektros rinka veikia ir jie gali dalyvauti skirtingose veiksmuose susijusios energijos rinkos įtvirtinimu. Galvokime ir apie investicijas į išmaniuosius tinklus. Europoje reikia platesnio masto bendradarbiavimo. Galėtumėm kalbėti apie Europos elektros šeimą. E, man patiko e, apie energijos bendrasias paslaugas, panašiai kaip transportos ir tie mes kalbame apie mobilumo paslaugas. Mes turim kalbėti apie uh, e, energi, energetinės paslaugas, energijos aptarnavimą. Tai yra labai svarbu. Ir aš e, dėkuoju pranešė ir šiandien pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Žaliųjų vardu dabar ponas Škrilets. Aš galiu padėkoti ponui Poč už gerą darbą. Tai yra gera dirba tolesniam dosie gerinimui, tobulinimui norėčiau, e, pristatydamas mūsų nuomonę, išskirti keletą dalykų, kurie yra labai svarbus. Jų dėka ši nuomonė patobulės ir taps priimtinesnė komitetui. Visi žinome, kad reikia išlikti mūsų kompetencijos ribose. Ir aš visiškai sutinku su anksčiau kalbėjusiais, ypač su ponė Pitikainen, kuris sakė, kad reikia nusistatyti aiškių tikslų CO2 emisijas mažinant ir klimato kaitą ribojant. Šioje nuomonėje mes turėtume pabrėžti priemonės, kurios e, būtent tam yra tik skirtos. Labai svarbu šią nuomonę papildyti, nes nėra įrašyta tokių svarbių dalykų, kaip pavyzdžiui, pajėgumų mechanizmai. Kaip elgtis su dabar išsikeltais tikslais šiai priemoniai elektros rinkoje įgyvendinti. Taip mes galėtumėm geriau prisidėti prie atsinaujinančių energijos šaltinių geresnio integravimo. Taip pat aš sutinku su tuo, da, su tuo kad nuomonėje dar trūksta kai kurių akcentų. Mes turime kalbėti apie piliečių E, informuotų piliečių vaidmenį energetikos sąjungoje. Reikia pagerinti tekstą, kur yra kalbama apie piliečių energetinį elgesį, apie energetinės bendruomenės, kaip jos galėtų prisidėti prie bendrosios elektros rinkos kūrimo, kaip kiekvienas individas gali prisidėti prie elektros rinkos. Aš e, sutinku, kad labai svarbu pabrėžti, jog smulkus energijos gamintojai atlieka svarbu vaidmenį. Rezoliucija apie tai reiktų kalbėti. Negalima tikėtis, kad ES piliečiai ateityje galės nuspėti, kaip kas vyks. Atsiprašau, galės patys pasigaminti savo energiją. Ir ateityje mes kalbėsime apie vartotojus ir apie tuos autonomiškus vartotojus, kurie kol kas negali aktyviai dalyvauti elektros rinkoje. Bet jie gali dalyvauti tam tikrose uh, tarsi kooperatyvose bendruose. Ir man labai patinka, kad jų apibrieštis ir apibrėžimas yra pateikiamas. Uh, kalbant apie elektros rinką. Vis tik tai, jeigu mes kalbame apie tuos prosumas, autonomiškus vartotojus, tai e, pabrėžkime, kad jiems reikės išmanių skaitiklių. Vartotojai, kurie nėra patys labai aktyvus, e, turėtų gauti informaciją detalesnė apie tai, kas parašyta jų sąskaitose ir mes e, savo frakcijoje prašome, kad būtų sutvarkyta valdymo sistema ir aiškiau apibrieštos rinkoje esančios kainos. Na, kai kalbame apie tuos autonomiškus vartotojus, turėtume, kad jie, e, turėtume pasirūpinti, kad jie elektros rinkoje atliktų e, labiau matomą vaidmenį. Manau, kad e, Tiek aš galiu iš savo pusės pasakyti. Tikiuosi, kad galėsime sklandžiai bendradarbiauti, rengdami galutinį dokumentą. Nano. Ačiū turiu, ponė Dornano. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už jūsų darbą, ponė Pots. Šios direktyvos keitimas kalbant apie bendrasias taisyklės Europos elektros vidaus rinkai, priminė mums, kokie yra pageidautini tikslai. Dabar krizės kontekste reikėtų pasirūpinti, kad reglamente būtų kalbama apie energijos kainas. Šio sektoriaus liberalizacija neleido užtikrinti energetinio saugumo ir kainų stabilumo. Kita vertus, šioje direktyvoje neturėtume stengtis uh, užtikrinti technologinį neutralumą, pasirenkat e, energijos šaltinius, ypač kalbant apie elektrą. Todėl aš atitinkamai teiksiu pakeitimų šiam tekstui. E, pranešėja nuomonės projekte labai teisingai kalba, kad reikėtų panaikinti bendrus duomenis ES mastų, bendras duomenų bazės. Mes e, turėtume kalbėti apie nacionalinės duomenų bazės, kurias patvirtina valstybės narės. Dabar, atrodo, yra neįmanoma uh, joms, e, da, ne, nereikia joms prikurti dar papildomas biurokratinės naštos, nes jos ir taip turi savo nacionalinės bazės. Uh, Mm, supraskime, kad mes negalime teikti, kad dabar susidarė ypatingos sąlygos ir būtinai reikia Europos e, mastu nustatyti elektros ar energijos kainas su tuo negaliu sutikti. Aš sutinku, tarp kitko, su pranešėja, kad būtina kalbėti apie energijos kaupimą ir energijos e, efektyvų panaudojimą. Projekte yra kalbama ne tik apie valstybių narių uh, viešųjų paslaugų kokybę. Mes turime taip pat kalbėti apie tai, kad įrenginiai ir elektros gamybos metodika būtų saugi ir nuolat prižiūrima kad nesukurtume ne, ne grėsmės, mes turime kalbėti apie valstybių narių ir vartotojų interesus. Ačiū. Grazie, Presidente. Eh, anch'io ringrazio il relatore per il lavoro uh, fin qui. Ponas Pidėčinė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų už nuveiktą darbą. Energetikos politika visada labai svarbi, norint um, įgyvendinti energijos gamybą e, iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Um, pasiekti kitus tikslus. Tad kartu kyla ir e, tarpvalstybinės jungties klausimas, kaip e, sugebame sutaupyti energijos, e, kaip tai daroma, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kurioje daug branduolinės energijos gaminama ir kitoje kokio nors šalyje, kur naudojamasi kitomis priemonėmis vartotojai moka gana didelę kainą už energiją ir ji parduodama, perparduodama piliečiams labai didelėmis kainomis. Svarbu, kad piliečiai taip pat dalyvautų rinkos veikloje, nepaisant įvairių standartų ir normų, kurios galioja Italijoje, kalbant apie atsinaujančius energijos šaltinius, gaunasi taip, kad mūsų piliečiai moka vieną didžiausių, vieną didžiausių kainų už energiją Europos Sąjungoje. Ir dabar susiklostė tokia padėtis, kad piliečiai ima suprasti, kas vyksta e, iš skaidrių sąskaitų už elektrą. E, tikiuosi, kad e, mano pozicija suprantama. Ačiū dar kartą už parengtą pranešimą. Pane Krostet, ačiū. Aš visų pirma noriu kolegai pasakyti, kad jis nežino, kokia yra padėtis Prancūzijoje. Prancūzai iki šiol e, gali džiaugtis, nes e, jų elektros kaina yra visiškai pagrista ir įperkama. Na, žinoma, tai gali pasikeisti, bet kol kas situacija gera. Norėčiau dabar grįžti prie diskusijos apie pranešimą. Aš sveikinu pranešėją, nes jis puikiai ir labai rimtai padirbėjo tą temą, kuri tikrai nėra paprasta. Pripažįstu, kad būtina, jog elektros rinka taptų daug lankstesnė, nes, e, nes į ją reikia integruoti atsinaujinančius išteklius. Ir taip pat reikia galvoti apie dinamišką vartojimą ir visam tam reikia lankstumo. Taip pat svarbu atsižvelgti ir mm, ilgalaikius signalus, kurie siunčiami rinkai. Ir šiuo požiūriu komisijos pasiūlymą būtų galima sustiprinti ir leisti sudaryti ilgalaikės sutartys, nes reikia matomumo. Ir jeigu mes nenumatome ilgalaikių sutarčių, tai mūsų įmonėms, elektros tiekėjams gali kilti problemų. Taip pat valstybėms narėms reikia leisti e, kurti pajėgumų mechanizmus, apie tai kalbėjo pranešėjas. Tie mechanizmai yra priemonė užtikrinti tiekim, elektros tiekimo saugumą. Žinoma, čia turi būti taikomos tam tikros sąlygos. Komisija jau turėjo galimybę pasisakyti šio klausimu, bet galbūt reiktų grįžti prie šios temos. Kitas dalykas regioninių operacijų centrų kūrimas. Manau, tai yra gera mintis, bet reikia būti labai atidiems ir pasirūpinti, kad šie centrai nepaveik, mm, nepaveiktų mm, transporto tinklų valdytojų gebėjimo e, valdyti situaciją. Kitas dalykas Manau, kad analitinės užduotis būtų galima patikėti šiems centrams, siekiame, kad rinkos būtų labiau integruotos, bet visas praktinis veikimas negali būti perduotas, nes tokiu būdu mes atsijėsime veiklos sprendimus ir atsakomybę. Šis klausimas yra labai svarbus, reikia būti labai budriems, atsargiems Ir šioje srityje, manau, reikėtų taikyti tam tikras subsidiarumo taisyklės. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju ir jums. Elnök asszony, köszönöm a szót. A most tárgyalt jog... Ponas Balco. Szeretnék hozzászólni a szubszidiaritás szempontjából. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikėte žodį kai kurie dalykai jau buvo pasakyti dėl subsidiarumo. E, Austrijos ir Vengrijos parlamentai pateikė motivuotą nuomonę. Ta motivuota nuomonė buvo pateikta Europos parlamento pirmininkui. Taigi dėl pajėgumų mechanizmo Mes manome, kad Europos agentūra turėtų pritarti pajėgumų mechanizmui. Bet jeigu galvojame apie ilgalaikę perspektyvą, tai reiktų pasakyti, kad iki, iki dabar E, viskas buvo daroma pagal subsidiarumo principą, tai yra valstybės narės priimdavo sprendimus ir aš nesuprantu, kodėl reikia keisti šią sistemą. Yra ir kitas klausimas. Tai yra energetikos e, šaltinių komplekso apibrieštis. Jeigu mes norime tam tikrų investicijų ir jeigu yra nustatomi tam tikri reikalavimai elektrinėms dėl CO2 išmetimo, ne visos elektrinės galės laikytis tų reikalavimų. Na, turime ir Paryžiaus susitarimą ir valstybės narės turi laikytis iš CO2 išmetimų ribų, kurios yra nustatytos tame susitarime. Ir turime pripažinti, kad visa tai turės įtakos ir pasirinktų energetikos rūšių deriniui. Valstybės narės e, turės e, atitinkamai tvarkyti savo energetikos sistemas, apie tai kalbėjo ir ponia Grostet. E, Austrijos Parlamentas taip pat kalba ir apie regioninius operacijų centrus. Jie, manau, būtų ribojantis veiksnys ir gali būti, kad jiems gali būti perduotos tam tikros svarbios funkcijos, jos būtų atimtos iš valstybių narių tačiau e, apsirūpinimas energija vis tiek yra valstybių narių kompetencija. Ačiū. Sì, grazie eh, Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare il... Ponas Kaputo. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją puikiai padirbėjus integruoti energetikos rinką Tai puikiai priemonė, kurią galėtume užtikrinti, kad e, mūsų piliečiams būtų e, prieinamos energijos kainos. Taip bus galima veiksmingai integruoti ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Einama teisinga linkme, kaip e, jau buvo paminėta, norint įgyvendinti tinkamus rinkos standartus, geriausius techninius metodus. Svarbu taip pat užtikrinti piliečių dalyvavimą, perinant prie švariosios ekonomikos. Svarbu, kad e, tas perėjimas vyktų tvariai, kad jis nebūtų tiesiog primestas piliečiams. Reikia pagalvoti ir apie pažeidžiamus vartotojus, e, kurie patiria energijos nepriteklių. Žinoma, norint užtikrinti, kad Europos piliečių gerovė didėtų, reikia kruopščiai pagalvoti apie tinkamą energijos šaltinių derinį. Ir labai svarbu, kad veiktų tinkama teisinė sistema ir Europos lygmenių, ir nacionalinių lygmenių, kad um, būtų ir agregavimo priemonės taikomos visais lygmenimis Be to turėtų būti siekiama supaprastinti atsinaujančių energijos šaltinių integravimą ir piliečių e, dalyvavimą. Taikant e, išmanėsias technologijas reikia turėti omenyje, kad e, bus tam tikras adaptavimosi laikotarpis, prisitaikymo laikotarpis ir reikia užtikrinti, kad jis būtų kuo lengvesnis. Pone Dalį, ačiū. E, pirminkė, aš e, norėčiau padėkoti pranešėjui, noriu padėkoti už visą darbą nuveiktą renkiant šį pranešimą. Tai svarbu turint omenyje Sąjungos energetikos teisės aktų rinkinį, kuris turėtų mums e, padėti pereiti prie labiau uh, E, decentralizuotos sistemos, e, kurioje daugiau įgaliojimų ir galimybių turi patys vartotojai, e, kurioje yra daug priemonių norint gaminti energiją, kontroliuoti jos naudojimą, kad patys piliečiai galėtų orientuotis į savo poreikius ir vykdyti kontrolę. Kol kas tokių galimybių labai nedaug, jos ribotos. Be to e, ir pranešėjas atrodo e, siekiamus vesti šią linkmę, jie ir norime įti. Taip pat e, norėčiau kai kuriuos dalykus pabrėžti ir iš aplinkos saugos perspektyvos, kalbant apie atsinaujančius energijos šaltinius. Būtina, kad galėtume faktiškai užtikrinti, kad rinkoje būtų atsinaujinčių energijos šaltinių, kad jie būtų naudojami. Turime sukurti tokią energetikos rinką, kurioje būtų galima vykdyti priekybą tarp valstybinių mastų. Tai svarbu ir gamintojams, ir piliečiams, ir vartotojams. Svarbu nesukurti ko nors, kas būtų naudinga tik gamintojams Esu iš e, salos e, valstybės ir tai labai svarbu būtent saloms, mažosioms valstybėms, kurios labiau priklauso nuo e, kitų. Tad joms tokia priekyba per sienas būtų ypač naudinga, norėčiau tai pabrėžti. Pavo apie, apie tai kalbėjo, kalbėjo apie tolesnį rinkos integravimą ir tam tikrą pusiausvyrą, kad um, būtų uh, užtikrintas atsinaujančių energijos um, šaltinių naudojimas, dalyvavimas, um, priekyba per sienas. Visą tai, uh, visus šios aspektus galima dar stiprinti. Taip pat uh, kalbama apie tiekimo saugumą, nes visi šie dalykai iš tikrųjų papildo vieni kitus ir visi yra vienodai svarbus kad būtų užtikrinta sklandžiai veikianti rinka naudinga visiems vartotojams. Atsakomybės pusiausvėros e, klausimas siekiant įtraukti į rinką atsinaujančius energijos šaltinius yra labai teigiamas dalykas ir šis komitetas taip pat yra tai pabrėžęs. E, ne tik dėl to, kad e, tai yra aplinkosaugos komitetas. Tai bus naudinga ir atsinaujančio energijos šaltinių požiūrio, ir aplinkos saugos požiūrio. Turime užtikrinti, kad e, vartotojai, e, kurie nedalyvauja vietos energetikos bendruomenės veikloje neatsidurtų nepalankioje padėtyje. Na ir žinoma, svarbu skatinti žmonės vis dėlto dalyvauti, kad jie būtų aktyvūs dalyviai, kad jie būtų uh, įtraukti ir galėtų dalyvauti energetikos bendruomenės veikloje, formuoti jos e, poziciją. Taip pat, žinoma, e, reikia skirti dėmesį pažeidžiamiems e, vartotojams, visi vartotojai turėtų turėti galimybę priimti tinkamus sprendimus. Neretai matome, kad vartotojai net nelabai žino informaciją susijusią su jų sąskaitomis. Sas nežino, kaip galėtų vartoti energiją veiksmingiau, kiek iš tikrųjų jos turėtų vartoti. Taip pat reikėtų galvoti apie elektro, elektravaromus automobilius. Ši rinka bus labai svarbi ateityje ir e, be abejo reikėtų skatinti jos plėtrą valstybėse narėse. Ačiū. Dabar komisijos vardu, ponia Kliūčiai. Good morning. Labas rytas. Ačiū pirminkė. Labai džiaugiamės, kad pranešėjas ir šis komitetas remia šį komisijos pasiūlymą ir jo tikslą užtikrinant perimą prie naujosios energetikos sistemos, sutelkti dėmesį į vartotojus. Žinoma, reikia dar dirbti ties tam tikromis savokomis, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos. Šiek tiek kalbėjote apie energetikos bendruomenę. E, Taip pat, e, žinoma, reikia užtikrinti elektros e, sąskaitų e, skaidrumą, apibriežti savokas, jeigu vėl būtų taikomas kainų reguliavimas. Vis dėlto norėtume dar atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos pateiktus pasiūlymus, kurie galėtų daryti priešingą poveikį siekiant apsaugoti vartotojus ar padidinti konkurenciją. Norėčiau paminėti kai kuriuos iš jų. Pirmasis e, susijęs su e, naujais e, subjektais, tokiais kaip agregatorius. Dabar tokia agregavimo įstaiga iš tikrųjų paskiriama neretai, nes tai labai svarbus tarpininkas derinant pasiūlą ir paklausą jis būtinas, norint integruoti į rinką atsinaujančius energijos šaltinius. Dabar e, pasiūla ir paklausa ne visai atitinka viena kita, todėl nusprendėme įtraukti šias nuostatas. Iš e, pateikto pasiūlymo suprantame, kad e, pranešėjas norėtų numatyti reguliuojamus kompensacinius mokėjimus. Komisija iš pradžių e, numatė, kad agregavimo įstaigos turėtų būti e, subalansuoto atsako tarpininkės svarbu visada užtikrinti tokią pusiausvyrą, todėl e, buvo sukurtas šis mechanizmas. Tačiau manome, kad reguliuojami mokėjimai nesusijęs su balansavimo mechanizmo iš, išlaidomis neturėtų būti vis dėlto reguliuojamos reguliuojami, nes faktiškai tai netitiktų faktinių išlaidų, e, kurias patiria rinkos dalyviai. Pavyzdžiui, svarbu e, tam tikrais atvejais e, tinkamai atsižvelgti į mažesnės rinkos kainas. Jeigu nebus numatyta tokios galimybės, e, gali atsirasti kliūčių ir e, dėl to nenorėtume numatyti reguliuojamų mokėjimų, kad tam tikrais atvejais e, jie netaptų kliūtis. Dėl paskirstytosios operatorių sistemos valdant, eksploatuojant saugojimo ir kitokią infrastruktūrą. Tai reguliavimo institucija šioje srityje turėtų likti neutralia e, reguliavimo institucija ir mes įvertinome, kad e, šioje srityje plėtra geriau vyksta konkurencingoje rinkoje. Taikant e, tokią tvarką bus galima užtikrinti, kad visa infrastruktūra, visais įrenginiais būtų naudojamas veiksmingiau. Bet e, eksploatavimas e, toks, kaip čia numatyta, yra numatomas tik tais atvejais, kai yra kokiu nors rinkos sutrikimu kad būtų galima sutelkti e, dėmesį į pagrindinės užduotis, e, užtikrinti, kad rinka pradėtų veikti. Ir būtent e, todėl numatome tokį rinkos požiūrių neutralų tarpininką. Toliau dėl persijungimo mokesčių. Primenu, kad tokiuose šalise kaip Prancūzija, Italija, Belgija nuspręsta apsaugoti vartotojus visiškai draudžiant e, persijungimo mokesčius. Dabar siūloma tvarka siekiama paskatinti šias šalis vis dėlto atsisakyti tokio persijungimo mokesčių draudimo, nes e, svarbu užtikrinti galimybę paprasčiau persijungti, pereiti pas kitą gamintoją, kitą teikėją. Tai naudinga rinkai, tai užtikrina jos sklandesnį veikimą. Dar vienas klausimas - energijos nepriteklius. Jis kelius kartus jau buvo paminėtas šiame posėdėje. Kai teikiame savo pasiūlymą, siekiame užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp rinkos pokyčių ir kartu sažiningos, teisingos rinkos tiems, e, kas patiria energijos nepriteklių. Svarbu, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami apie alternatyvas, kad nebūtų iš karto atjungiami nuo e, tinklų. Ir žinoma, reikia padirbėti ties tuo, kad šios alternatyvos būtų apibrieštos ir įgyvendintos nėra konkrečiai e, numatoma, kaip valstybės narės turėtų finansuoti e, atjungimo alternatyvas. Galite tai daryti ir per bendrąjį biudžetą, kaip socialinę politiką, galima įvairiomis kitomis priemonėmis tai užtikrinti. Čia jokios pozicijos nereiškiame. Bet žinoma, e, jeigu nuspręsite šį procesą socializuoti, tokie alternatyva taip pat turėtų būti įmanoma, ją galima pasilikti ir tai alternatyva, kad būtų rūpinomasi pirmiausia tais piliečiais, kurie e, iš tikrųjų visiškai nesugeba apmokėti energijos sąskaitų ir kuriems grėsia pavojus, kad jie bus atjungti nuo tinklų. Ačiū. Ačiū. Na ir e, dabar diskusijos pabaigai. Ponas e, Poč. Ačiū. Noriu grįžti prie kai kurių klausimų, kurie buvo aptarti. Apie prioritetinę galimybę naudotis atsinaujančiais energijos šaltiniais, proporcingumo klausimus, bendrą atsakomybę už perdavimo funkciją investicijos, techninė priežiūra. Žinoma, vartotojų padėtis svarbiausia šiame pasiūlyme ir turi būti teikiama parama, bet to Turi būti remiamos e, investicijos, e, pastabos dėl saugojimų, saugojimo e, įrenginių, taip pat labai svarbios energetinis nepriteklius vienas iš mums labiausiai rūpimų prioritetų ir uh, Net e, pats e, terminas energijos nepriteklius e, buvo sukurtas būtent tam, kad atkreiptume daugiau dėmesio į šį reiškinį. Žalieji kalbėjo apie tikslus. Nesu tikras, Ar šioje direktyvoje reikėtų spręsti tokius klausimus, nustatyti tikslus galbūt kitur. Kitose teisės aktuose galėtume tai padaryti, bet e, galima galbūt tuos tikslus paminėti ir čia. Nežinau, kiek toli turėtume eiti, nes e, vis dėlto e, tai susiję su rinka ir mes turėtume visų pirma galvoti apie tai, su kuo susijęs šis teisės aktas. Svarbu užtikrinti visos rinkos sistemos stabilumą, patikimumą, tai pagrindinis tikslas. Vėlgi, kaip sakė ponė Dornano, technologinis neutralumas, sauga, e, inovacijos, e, žinoma, e, turime daug dirbti, kad pasiektume šiuos tikslus. Kaip sakė ponė Grostet, pajėgumo mechanizmai, jie iš tikrųjų turi būti subalansuoti. tikrai e, svarbu užtikrinti, kad e, tokie mechanizmai e, nebūtų kokia nors paslėpta subsidija savam naudojimui. Tai galėtų būti tam tikra pereinamoji priemonė, kai pereinama prie mažai CO2 išmetančių technologijų, bet tai neturėtų būti kokios nors paslėptos subsidijos. Norėčiau uh, padėkoti už paramą ponui Kaputo ir poniai Dali. Žinoma, reikia akcentuoti aktyvesnį piliečių dalyvavimą, mums visiems tai būtų labai svarbu. Taip pat trumpųjų laikotarpių energetikos elektros rinkos klausimai yra labai svarbus. Be to, dėl to, ką, ką, ką sakė komisija, visų pirma, ačiū už tą bendradarbiavimą. Jis buvo tikrai naudingas ir tikiuosi, kad toks išliks ateityje. Jeigu palygintume padėti realijas įvairiose valstybėse narėse, kaip kalbėjote, dar turime nemažai nuveikti, kad sukurtume tikrai subalansuotą europinį požiūrį tarp pietų ir šiaurės, tarp vakarų ir rytų daug skirtumų ir turime atsižvelgti viską. Taip galvojame ne tik mes, bet ir komisija reikia, kad būtų laikomas integravimo principo. Ir um, tokio požiūrio turėtų laikytis ne tik parlamentas, bet ir komisija, nes ir jūsų užduotis yra integravimas, kad uh, neatsirastų kokiu nors uh, dezintegruojančių um, impulsų ir kad būtų orientuojamas į integravimą kartu atsižvelgiant į skirtingas sąlygas valstybėse narėse. Ačiū. Ačiū, kolegos. <clears throat> Terminas teikti pakeitimus yra birželio 29.11 val. Balsavimas dėl šio pranešimo numatytas e, lapkričio 6 dieną Envi komitete. Kitas darbo tvarkės punktas. Tai yra ponios Konečna pranešimas. Mm, tai yra pasiūlymas keisti Monrealio protokolą dėl nusloksnį ardančių medžiagų. Protokolas buvo patvirtintas Kigalėje. Suteiksiu žodį poniai Konečnu. Ačiū, pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Ponios ir ponai, Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų medžiagų yra met, septynerius metus trukusių dėrybų rezultatas. Kai kurios valstybės Kinija ir Indija priešinosi protokolo pakeitimams, tačiau Kigalio pakeitimas įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 dienos, jeigu bent 20 šalių deponuos šį teisės aktą. Ir siekiama yra raginama kaip galima greičiau ratifikuoti šį protokolą. ES taip pat turi paspartinti savo darbą. Mes turime paremti šį protokolą ir parodyti pavyzdį kitoms šalims, ypač besivystančioms šalims ir ypač turint galvoje JAF administracijos pasikeitusią politiką. Taigi, siekiama įtraukti e, HFC, tai yra hidrofloro angliavandenilius įtraukti į kontroliuojamų medžiagų sąrašą. Šios medžiagos yra naudojamos šaldikliuose, e, kitose produktuose. Jie yra pradėti naudoti kaip CFC pakaitalas ir kitų ozoną ardančių medžiagų pakaitalas. Tačiau paaiškėjo, kad HFC poveikis yra tūkstantį kartų didesnis negu CO2. Taigi šių medžiagų naudojimą reikia kaip galima greičiau smarkiai sumažinti. Yra numatyti etapai 2019 metai ir 2023 metai. Pirmiausia, mažinimas numatytas e, išsivystusiuose šalise, vėliau besivystančios šalis turės imtis priemonių nuo 2020 2004-2008 metų. Pritardama Kigalio pakeitimui, ES aiškiai parodys savo įsipareigojimą prisidėti prie šių tikslų ir Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo. Tai yra pats didžiausias pasaulinis žingsnis pirmin siekiant um, apriboti temperatūros kilimą, kad jis neviršytų dviejų laipsnių. Mes turime įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal patvirtintą kalendorių. Ir aš džiaugiuosi Junktinės karalystės sprendimu. Junktinė karalystė net ir prieimusi sprendimą dėl Brexit nusprendė ratifikuoti iki gali pakeitimą. Taigi prašau jį paremti savo balsais, kai rytoj balsuosime. Ačiū, poniai Konečina, dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams. Pirmiausia, ponas Farija. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai, poniai Konečnai, už darbą nagrinėjant šį svarbų klausimą. Per Monrealio protokolo 18 šalių sustikimą, kuris vyko Kigalyje, buvo patvirtintas protokolas dėl teršalų išmetimų, dėl klimato kaitą sukeliančių medžiagų išmetimo mes turime mažinti šių medžiagų naudojimą, kad jos neprisidėtų prie klimato kaitos. Turime užkirsti kelią tų medžiagų neribotam naudojimui besivystančiose šalise. Protokolas įsigaliojo 2009 metais, Įvairios valstybės jį ratifikavo. Ir besivystančios šalis yra raginamos kaip galima greičiau imtis priemonių. Manau, kad reikėtų greitai patvirtinti tai, kas buvo nuspręsta Kigalyje, jeigu mes norime būti vertinami rimtai. Labai svarbu, kad ES imtosių priemonių, ypač tuo metu, kai JAV paskelbė pasitraukiantį iš Paryžiaus susitarimo. ES ir Kinija per viršūnių susitikimą Birželio antrą dieną įsipareigojo greitai patvirtinti Kigalio pakeitimą ir imtis priemonių pasaulinių lygių klimato kaitos ir aplinkosaugos rytyje. Labai svarbu, kad mes simtumės priemonių dėl bendrų emisijų, kurios kelia klimato kaitą. Mes turime užtikrinti tvarų vystimasi. Svarbu, pasiūsti signalą, kad ES turi patvirtinti Monrealio protokolo Kigalio pakeitimą. Aš labai tikiuosi, kad kolegos tam pritars ir kad e, tas pakeitimas, e, kaip galima greičiau, įsigalios. Ačiū dabar ponė Dali. Ačiū pirmininkė. Aš dabar kalbu Joe Lainen. Uh, vardu, jis yra šešėlinis pranešėjas dėl, dėl šio pranešimo. Jo vardu visų pirma norėčiau padėkoti poniai Konečna už e, rekomendacijų projektą. Mūsų frakcija gali joms visiškai pritarti. Na, šiais laikais. E, e, Reikia nuolat akcentuoti, e, kad klimat, kova su klimato kaita turi būti prioritetas ES ir visam pasauliu. Ir ES taip pat įsipareigojo pasiekti susitarimą tarptautinių lygių, mm, įtraukti HFC į Monrealio protokolą ir dabar greitas to protokolo ir pakeitimo ratifikavimas e, nebeturi kelti jokių ginčių. Šis komitetas ir vėliau plenarinis posėdis turi e, pateikti pritarimą, išreikšti pritarimą ir pasiūsti signalą dėl mūsų kovos su klimato kaita. E, šiemet mes galime apžvelgti 30 metų Madrelio protokolo galiojimo laikotarpį, tai yra svarbus, svarbi priemonė aplinkosos srityje. Kigalio sustikimas buvo dar vienas svarbus žingsnis šiame procese ir mes turime parodyti savo įsipareigojimą ginti savo apsaugoti savo planetą. Kigalio pakeitimas taip pat prisidės prie konkretaus Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo, nes HFC naudojimo mažinimas e, užkirs kelią pasaulinės temperatūros kilimui. Šis pakeitimas turi būti įgyvendinamas be jokių kompromisų ir valstybės narės turi įgyvendinti savo įsipareigojimą mažinti šių medžiagų gamybą ir naudojimą. ES valstybės narės taip pat turi ratifikuoti iki galio pakeitimą, kad jis galėtų įsigalioti. Mūsų nuomonė ES turi rodyti pavyzdį ir kaip galima greičiau atsisakyti HFC, kad būtų kovojama su klimato kaita ir kad būtų parodytas pavyzdys tarptautinių lygių. Svarbu parodyti, kad ES yra įsipareigojusi pereiti prie tvalių, tvarių alternatyvų kurios yra ekonominių požiūrių naudingos ir saugios. Manau, kad e, rodydama lyderystę ES galės išsaugoti savo konkurencingumą, dėkdama novatoriškus šaldimo ir vėsinimo sprendimus, kurie atitinka aplinkosaugos principus. Ir galiausiai šis procesas bus e, geras pavyzdys kitų kitoms e, sritims. Taigi mes, socialistai ir demokratai, reiškiame visokiojo paparamą mm, pranešėjos rekomendacijoms ir mes atitinkamai balsuosime. Dėkoju socialdemokratams. Dabar kitas kalbėtojas, ponė Rys Aldė vardu. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai, nekartosiu, kas buvo pasakyta. Šis dosie nėra kontroversiškas, bent jau šį kartą e, liberalams. Liberalai, kuriems aš atstovauju, e, balsuos teigiamai, neteiksime pakeitimų, visiškai paremsime poną, ponę Konečną. E, na, čia kalbame apie svarbų iššūkį. Reikia pateikti raginimą, kaip galima greičiau ratifikuoti uh, šį pakeitimą. Na, Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų jau davė rezultatų. Aš ozono, o, ozono skilė sumažėjo ir reikia priminti, kad 25, prieš 25 metus e, ozono skylė buvo pagrindinis iššūkis mūsų planetai. Ir būtent dėl Monrealio protokolo mm, buvo sumažintos, sumažintas ozono sluoksnį ardančių medžiagų e, vartojimas. Dabar turime Kigalio pakeitimą, patvirtintą 16 metais, tai yra dar vienas svarbus žingsnis mažinant HFC naudojimą. Tai yra medžiagos, kurių stiprum poveikis yra tūkstančius kartų didesnis negu CO2. Tos medžiagos naudojamos e, šaldikliuose mm, ir labai svarbu imtis priemonių e, Mm, sumažinę šių medžiagų naudojimą mes pusę laipsnio sumažinsime temperatūros kilimą. Tai bus svarbus e, skirtumas ir iš tikrųjų čia kalbame apie teršal, visos Vokietijos teršalų išmetimus iki 2050 metų. Mm, pranešėja kalbėjo apie JAV veiksmus. Džonas Keris labai aktyviai pasisakė už šį protokolą. Mes Taigi noriu paklausti, kaip, ar yra kokios nors informacijos apie e, JAF veiksmus šioje srityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbu vietoj Margaret Auken, kur yra mūsų pranešėja, bet e, taip jau yra. Dėkojam poniai Konečinai už tai, kad jį parengė pranešimą, kurį vis remsime visapusiškai. Be abejo, Šis pranešimas puikiai demonstruoja, kaip Europos teisės aktai gali tarnauti pavyzdžių kitoms pasaulio valstybėms imtis veiksmų. Ta labai svarbu pabrėžti. Tai yra vienas iš nedaugelio e, teisės aktų, kuriuos esame prieėmę ankstesnėje kadencijoje klimato srityje. Tai iš karto turėjo įtakos tarptautinės dėryboms ir nulėmė, kai galių sėkmę praėjusiais metais. Kartais žmonės klausia, ar Europa neturėtų to ar to daryti, ar neturėtų tapti lyderę. Čia mes aiškiai parodome, kad Europa kaip lyderė gali parodyti pavyzdį pasaulio valstybėms imtis veiksmų ir kažkaip dabar būtų galima paskaičiuoti, kas būtų pasiekta, jeigu toks pasaulinis pakeitimas būtų įgyvendintas visapusiškai. E, sumažintume klimato atšilimą pusę laipsnių, tai yra labai ženklus E, pasiekimas. E, Ta pasiekti galima nesudėtingai, reikia tik nedelsiant imtis veiksmų ir jeigu ES gali parodyti e, pavyzdį, tai kai gali, galėtume dar, galėjome dar kartą apie tai padiskutuoti ir aš manau, kad rezultatas būtų pasiektas. Turiu tik vieną klausimą komisijai. Mes šį pranešimą Monrealio protokolui ratifikuosime, tada tikėsimės, kad kai gali sustarimas bus visapuškai gyvenintas. Ir tada importo ir eksporto licencijavimas pagal kai galio sustarimą galės būti numatytas. Mes žinome, kad pagal Europos įstatymus tai nebus įgyvendinta visapusiškai. Be abejo, galima kalbėti apie kvotų sistemą, bet tai sakytina tik tai apie importą ir tai nėra stebėjimo sistema, kuri labai reikalinga. Todėl mano klausimas komisijai būtų toks, kokiu mastu mes pasirūpinsime, kad ir šis, kai galio susitarimas būtų įgyvendintas e, po to, kai a, e, e, kiti jį ratifikuos. Ačiū, ponė Eichau, toliau ponė Pedičinė, ponas Pedičinė, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegam a, savo ruoštų už padarytą darbą. Monrealio protokole buvo uždrausta HFC naudoti šaldytuvuose ir oro kondicionieriuose. Juos pakeičia kitos medžiagos, kurios nedaro žalos ozonos sluoksniui, bet neretai jos užblokuoja šilumą žemesnėse atmosferos sluoksniuose. Ir tos naujos medžiagos yra tūkstančius kartų pavojingesnės negu CO2. Dabar ozonos sluoksnis e, asistatė e, labai neblogai, bet pasaulio atšilimas e, taip pat pasiekė beprecedentinį lygį. Labai svarbu, kad žmonės, nagrinėjantis ozono klausimą, kalbėtųsi su žmonėmis, kurie nagrinėja klimato kaitos klausimus, nes kol kas tos darnos nematome. Be to turime kalbėti apie dekarbonizaciją, nes HFC hidrofloro karbonavai gali uh, ekonomiškai e, labiau pasiteisinti pramonės srityje ir gaminant kondicionierius. Taigi mes turime dabar puikią galimybę ir ES turėtų tą galimybę išnaudoti, nes taip mes galime į mažai taršių technologijų e, propaguotų lyderius prasimušti. Toliau, ponė Ornano. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Konečna už e, pranešimą, kurį jūs padarėte. Šiltnamio efektą sukeliančias dujas, aišku, reikia šalinti progresyviai. Ir čia aš norėčiau išskirti du dalykus, kurie man atrodo labai svarbus. Visų pirma, aš norėčiau priminti, kad HFC dujos iš pradžių buvo traktuojamos kaip CFC ir HCFC tvarus e, ekologiškesnis pakaitalas. Monrealio 1987 e, metų konferencijos išvadose buvo apie tai kalbama. Sakėme, kad tas dujas galima pakeisti kitomis HFC, tačiau paaiškėjo, kad ir jos kelia grėsmę planetai, nes jos prisideda prie šiltnamio efekto. Kigalio pakeitimai siekiama panaikinti ir HFC dujas ar sumažinti jų naudojimą. Jas reikėtų pakeisti alternatyviamis dujomis, kurios iš tiesų būtų ekologiškos ir neprisidėtų prie šiltnamio efekto didėjimo. Tačiau e, tarptautiniu mastu yra kalbama, kad Kigalio protokolo patvirtinimas ES yra simboliškas. Tokiu būdu mes visuomet primename, kad e, sutarties sudarimas uh, buvo priimtinas valstybėms narėms, visos valstybės narės pritarė. 197 valstybės pasirašė tą protokolą ir ES kaip institucija e, jį ratifikavo. Taigi, ką galio susitarimas yra tarptautinio bendradarbiavimo e, simbolis e, išplaukantis iš Monrealio sutarties. Owen. Komisijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Pirmiausia, dėkuoju pranešėjui už pranešimą. Jis e, padarytas labai veiksmingai ir išvados patars labai aiškios. Mano nuomonė, tai padės šį dosiją greitai sutvarkyti ir ratifikuoti ir tikimės, kad taryba galės rudens pradžioje jau darbą užbaigti ir ES turės aiškę poziciją. Galėsime pateikti pranešimą apie e, savo sprendimą, kai tik tai bus įmanoma praktiškai. Tačiau mums belaukiant valstybės narės dirba skirtingais tempais ir mes tikimės, kad galų galėjos visos sugebės pasivyti ir mes e, numatytus darbus pabaigsime iki 2019 metų sausio, kaip numatyta ir kaip terminas nustatytas. E, kolegos salėje pateikė keletą klausimų. Pirmiausia, Junktinio Amerikos valstijų požiūris į šį protokolą, į šį pakeitimą. Man atrodo, kad e, mes visi aiškiai supratome, kad Junktinės Amerikos valstijos su Johnu Kerry buvo lyderė sprendžiant šį klausimą, tačiau dabar reikalai pasikeitė. Bet ir šiandien aš dar neturiu duomenų, kurie rodytų, kad Junktinės Amerikos valstijos ir e, jau politikai pakeitė savo poziciją šiuo klausimu. E, per kitą formalų šalių susitarimą Bankoke po kelių savaičių mes sužinosime visas detalės, tačiau kol kas pozicijos pakeitimo nepastebime. Kitas klausimas dėl pakeitimo įgyvendinimo. Žinoma, bendrai ES pozicija yra gera ir mes galime tenkinti visus pakeitimus ir visus reikalavimus E, dėl e, dabar egzistuojančių Europos e, reglamentų, apie kuriuos kalbėjome, bet to, kai kalbame apie licenzijas ir atsiskaitimą, suprantame, kad reikia šiek tiek pakeisti savo sistemą ir prisitaikyti prie naujų taisyklių, ypač kai kalbame apie licencijų išdavimą. Žmonės turbūt žino, kad protokole nėra apibriešta, kas yra licenzija. Ir mes galvojame, kad mūsų kvotų sistema e, pakeis šiek tiek atsiskaitimų sistemą ir ji visapusiškai tenkina paties protokolo geriamus reikalavimus licencijų išdavimui. Ačiū toliau, pane Korečna. Ar norit pakomentuoti? Dėkoju kolegoms už išsakytas mintis. Ir aš tikiuosi, kad rytoj mes jau pasieksime gerą visiems primtiną rezultatą ir aiškiai pademonstruosime savo poziciją varsybėms narėms ir visam pasauliui. Labai ačiū. Noriu dabar priminti, kad pakeitimų tikimo terminas yra šiandien 11 valanda. Atsiprašau, 17 valanda, o balsuosime rytoj. Plenarnėme posėdėje Liepos mėnesį. Kitas klausimas. E, oro tarša per sienas, stengiantis sumažinti e, acidifikaciją, eurotrifikaciją ir ozoną žemiausiame sluoksnėje. Norėčiau trumpai paaiškinti, e, koks kontekstas. Jūs visi žinote, kad po diskusijų apie nacionalinio misijų ribų peržiūrą per pasarosius dviejus metus oro tarša buvo įvertinta kaip ženkliai takojanti visuomenės sveikatą, aplinką ir ekonomiką. Kad pagerintume oro kokybę, valstybių narių, Europos ir jungtinių tautų ekonomikos komisija e, ėmėsi daug pastangų, kad sumažintų e, ir užkirstų kelią taršai e, Europoje. Viena iš priemonių buvo LRTAP konvencija, kuri buvo pasirašta 79 metais, ši konvencija įsigaliojo 83 metais, paskui buvo praplėsta 99 metais prieimus Goteburgo protokolą, kuriame buvo kalbėjama apie tai, kaip kovoti su rūkštėjimu, trofikacija ir žemiausių sluoksnio zonų 2012 metais keletas protokolo techninių priedų buvo peržiūrėti, kad būtų atnaujinti emisijų e, limitai. E, taip pat e, protokole buvo kalbama apie smulkesias dalelės, įskaitant e, e, juodąjį, juodąją anglį vadinamą arba suodžius. Ir ES Goteborgo protokolas yra įgyvendintas per NEC direktyvą ir paskutiniai protokolo pakeitimai bus įgyvendinti peržiūrėjus nacionalinių emisijų ribų NEC direktyvą. Ta direktyva įsigaliojo 2016 m. gruodžio 31 d. Aš manau, kad uh, E, šio protokolo pakeitimų gyvenimas bus labai svarbus žingsnis geriau apsaugant žmogaus veikatą ir aplinką nuo e, visuotinės taršos, oro taršos ir aš džiaugiuosi, kad taryba parengė sprendimą projektą ir parlamentas teigia pritarimą šiam dosijai. Turime dabar pranešėjus ir šešėlinius pranešėjus. Pirmiausia žodis ponui Palūčiui, kuris aš socialdemokratų šešėlinis pranešėjas. Palūčiui. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Kalbame apie pakeitimų, kuriems pritarėme ratifikavimą. Goteburgo protokolo pakeitimas sugriežtina taršos ribas ir mes e, e, galime įsikišti ir dėl kitų taršalų. Pakeitimas yra surašytas teisingai, todėl mes jį paremsime. Ačiū ponė Palučiai, tu neparė Girlingė. Ačiū ponė pirmininkė. Nieko negaliu pridurti. Pritariu dokumentui. Ir labai laukiu tų laikų, kai piliečiai nebekentės e, dėl užteršto oro. Ačiū. Ar Aldė yra atstovų? Ne. Tada guoja vardu ponė Konečina. Galit pasakyti, kad remiate. Pone Eichhaut, ką nors naujo pridursit? Galėčiau pasakyti, kad neremiu, bet e, tai būtų naujas dalykas, bet tai būtų neteisinga nes ir aš remiu šį klausimą. Kalbam apie gyvenimą ir jūs, pirmininkė, visiškai teisingai pažymėjote, ES įgyvendino šį e, protokolą, šios e, pakeitimus per nacionalinius emisijų e, ribų e, direktyvą ir e, kalbėdami, pavyzdžiui, apie protokolą įgyvenimą ir kalbėdami su valstybėmis narėmis dėl NEC direktyvos, vis pabrėždavome, kad Goteburgo protokolo ribų nereikia peržengti. Čia aiškiai pamatėme, kad pasaulinėje arenoje ES tapo lyderę aptariant oro taršą ir galimybės padėti ES priešėms. Su tarpu valstybės narės tarsi ir nenori tokios lyderės būti. Mus tai šiek tiek nuvylė Ir vis tik turime pasakyti, kad pasauliniu lygiu mes stebėsime jūsų veiksmus. Ačiū, ponė Eichhout, e, ponas Pedičinį. Aš, e, aišku, galiu tik tai pritarti tam, kas jau buvo pasakyta, nes mano frakcija pasako už šį pakeitimą, nes uh, Labai gerai, kad mes galvojame ne tik apie trumpalaikę taršą, čia kalbama apie visuotinę pasaulinio masto taršą. E, ir todėl mes šiuo atveju turėtume pagalvoti apie prezidento Trumpo priimtus sprendimus. Junktinės Amerikos valstijos dabar e, pagrindiniu energijos šaltiniu vėl e, pavertė ar vėl vartoja anglį. Ir dėl to kenties ne tik Junktinės Amerikos valstijos, bet visas pasaulis. Todėl Europa turi elgtis drąsiai ir turi paremti visas iniciatyvas, kurios užkirstų kelią Junktinio Amerikos valstijų e, tokiams, tokiems veiksmams. Mes turėtumėm siekti teigiamų susitarimų. E, bet mes suprantame, kad aplinkosaugininkai už tai pasisako, bet turim galvoti apie T-tip ir C-tą. -tip E, po kuriomis slepiasi daug e, tarptautinių bendrovių, stambių bendrovių. Todėl problema kyla ne tik dėl to, kad Trumpas pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo. Jeigu mes, ES, paremsime TTIP ir CETA, telksime tai taip pat blogai, kaip ir ponas Trumpas. Dabar toliau komisijos vardu ponas Hendlis. Ačiū, labas rytas, kad parengėte šį dosiją. Labai džiaugiuosi, matydamas, kad ratifikacijos sprendimas pasistumėjo į priekį. Kaip kad buvo pasakyta diskusija, Europos komisija pasiūlė šį sprendimą, kuris išplaukė iš 2013 m. gruodžio mėnesio dokumentų. E, tada buvo pradėta kalbėti apie švaresnė, e, švaresnės politikos paketą. Dar buvo pateikti du kiti e, teisėkuros pasiūlymai į tą paketą nacionalinio emisijų ribų direktyvą, NEC direktyvą ir taip pat kūro deginimo e, elektrinių ir gamyklų direktyva. Kol kas tik trys konvencijos šalis pasirašė šį protokolą. Tarp jų yra ir Junktinės Amerikos valstijos. JAF yra viena iš trijų šalių. Labai svarbu, kad šis sprendimas leisantis ES ratifikuoti protokolą būtų primtas kuo greičiau. ES ratifikavus šį dokumentą bus parengta dirba valstybėms narėms elgtis atitinkamai ir jungtinių tautų ECR galės atitinkamai paskatinti valstybės rytų Europoje, Azijoje sekti ES pavyzdžių, pačiai jeigu ES e, surinks kritinę masę paramos. Mes tikimės, kad e, šis pakeitimas ir peržiūrėtis protokolas labai greitai įsigalios. Mes, kaip ir kai kurie nariai, galime tik pabrėžti, kad aktyvus bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, mažinant kenksmingą taršą, yra nepaprastai svarbus Pastarojo meto tyrimai parodė, kad oro taršos padidėjimas tokiuose valstybėse kaip Indija ir Kinija, e, taip pat ir Europos Sąjungoje e, yra susiję su e, tolimų atstovų atst, tolimaisiais tolimuosiamis transporto priemonėmis. Todėl mes pabrėžėme, kad labai svarbu bendradarbiauti per tarptautinės e, kovos su klimato kaita struktūras, e, pavyzdžiui, kaip klimato kaitos komisija. E, ačiū labai, laukime jūsų balsavimo ir tikimės, kad rezultatas bus palankus. Trumpai tik atsakysiu į klausimą, kurį ponas Eichhaut paminėjo dėl to, kad ES valstybės narės per dėrybas dėl NEC E, nesilaikė Goteborgo susitarimo. Taip, 2020 e, metais peržiūrėtas Goteborgo protokolas nustatys emisijų e, teršalų mažėjimo skaičius, bet taip pat bus nustatyta tam tikra uh, kryptis ir ES valstybėms narėms. Ir tie reikalavimai valstybėms narėms galės būti patenkinti 2030 metais. Reikia pasakyti, kad nustatytos ribos bus griežtesnės, jeigu dabar numatyta, numatyta Göteborgo protokole. Ačiū už Jūsų paramą. Jeigu dar norite teikti pakeitimų, galite teikti šiandien iki 17 valandos, balsuosime rytoj Envi komitete. Ir tikimės, kad rugsėjo mėnesį plenarinėje posėdėje galėsime balsuoti dėl šio klausimo. Kitas klausimas. Which a series, which is a series of objections pursuant to rule kalbame apie prieštaravimus e, susijusius e, su e, darbo tvarkos taisyklių 106 e, straipsnių veiklioja medžiaga tėmetoksamas, veiklioja medžiaga imidaklopridas ir e, klotionidinas. Pranešėja ponia e, Gerling. Suteiksiu Jums žodį, kad pristatytumėte mums šią temą. Ačiū. Aš net nebandysiu minėti tų pavadinimų, uh, E, pava, tų pavadinimų vadinsiu juos visus neonikotinoidais. E, šių e, medžiagų kiekiai kultūrose dabar viršė nustatytas ribas. Dabar kelios bylos nagrinėjamos teisme dėl galiojančio draudimo. Be to, EFSA kaupiami Mokslinio tyrimų duomenys dar neparengti. Šiais metais e, sausio mėnesį Jungtinis tyrimų centras nustatė labai aiškiai, kad dabar taikomos e, priemonės e, daro neigiamą poveikį apdulkintojams. Ir prieštaravimo uh, pagrindai yra riboti, jie susijęs su įgyveninimo įgaliojimu apribojimu. Tad e, nusprendžiau pareikšti e, šį e, prieštaravimą. Pagal reglamentą 21 straipsnį galima atlikti tokius pakeitimus tik jeigu yra patikimų mokslinių rekomendacijų ir duomenų. Antrojo priedo E, e, punkte 383 e, yra numatyta, kad turi būti atliktas poveikio vertinimas ir jeigu yra nustatyta neprimtina, neprimtina rizika bitėms ir kitiems apdulkintojams turi būti imamasi priemonių. Be to, EFSA tik vertina riziką, O komisija turi pagristi savo veiksmus kaip rizikos valdytoja. Ir komisija e, visiškai nepagrindžia savo veiksmų. E, ne, todėl šios medžiagos nebeatitinka patvirtinimo kriterijų. Reikia turėti omenyje, kad duomenyse yra labai didelių spragų. Komisija teigia, kad šis pasiūlymas atitinka proporcingumo principą ir siūlomos priemonės e, gali turėti labai didelį poveikį žemės ūkiui. Pagal antrąjį priedą e, numatyta, kad e, reikia imtis būtinų priemonių siekiant įgyvendinti būtinus tikslus, bet šiuo atveju nėra nei kokiu nors teigiamų išvadų, konkrečių išvadų, kad neonikotinoidai kelia nepriimtina pavojų. Kita vertus, e, net netliekami tam tikri patikrinimai ir jeigu bus einama toliau šiuo keliu, bus e, kils daugiau sunkumų, nes, pavyzdžiui, gali būti įmamas tokių priemonių, kad bus draudžiama uh, sodinti bites pritraukiančius augalus tam tikrose vietose ir taip toliau. Svarbu, norint imtis tokių papildomų priemonių, remtis patikimais mokslininkų įrodymais. Ir manau, kad turėtume komisiją paraginti laikytis geresnio reglamentavimo principo. Reikia pagalvoti apie tai, kodėl uh, taip elgiamasi, net be mokslininkų rekomendacijų. Man tiesiog atrodo, kad komisija negalvoja apie netiesioginės pasiūlymo pasiekmes ir daugelis e, jų gali turėti neigiamą poveikį aplinkai. Pesticidų naudojimas gali e, pakengti įvairiems e, organizmams, padaryti neigiamą poveikį, kalbant apie CO2 išmetimą nuostoliai, kalbant apie derlių, šioje srityje visiškai e, nesižvelgiama į galimas problemas. Jeigu ūkininkai negali auginti tam tikrų kultūrų, todėl kad jos uždraustos, nereiškia, kad mes tų kultūrų nevartosime. Mes ir toliau vartosime. Bus e, tiesiog sudaryta kliūčių tam. Kalbant apie bičių sveikatą, atrodo, kad e, šiame komitete Labai daug dėmesio e, skiriame šiam klausimui, nuolat kalbame apie neonikotinoidus ir tarsi jaučiamės, kad jau atlikome savo funkciją, bet dėl neonikotinoidų neįrodyta, kad jie daro nepriimtiną poveikį bitėms, bičių e, mirtingumui. Prieš tai pradėjome daugelį tyrimų šioje srityje, bet dabar apie visą tai pamiršta ir kalbama vien tik apie neonikotinoidus. Manau, kad turėtume grįžti prie e, tikrų problemų sprendimo ir e, nekaltinti pesticidų, dėl kurių neturime pakankamai duomenų. Toks draudimas naudoti šiuos pesticidus e, galėjo turėti ir tam tikrą ideologinį postumį. vykdant lobistinę veiklą. Man atrodo, kad kaip tik mane labiausiai bando paveikti per savo lobistinę veiklą prieš pesticidus nusiteikusios nevyriausybinės organizacijos, kurios nori, kad pesticidų nebūtų naudojama e, žemės ūkija ir nesiūlo jokių sprendimų, kaip mums prasimaitinti ateityje, jeigu mes viso to atsisakysime reikia kalbėti apie atsakingesnį pesticidų naudojimą. Svarbu užtikrinti, kad pesticidai būtų naudojami tinkamais kiekiais, tinkamose vietose, kad nebūtų e, per nelik daug jų naudojama. Reikia e, atitinkamai apdoroti e, sieklas, galbūt po to pačias kultūras reikės mažiau apdoroti pesticidais. Dėl šių produktų e, nebūna taip, kad jie, juos purškiant jie plinta, nors apie tai dažnai kalbama. Reikia tiesiog e, atsakingai žiūrėti šį klausimą. Jeigu norite visiškai atsikratyti pesticidų ES žemės ūkija, gerai, tai jūsų pozicija turite ją teisę, bet mano pozicija netokia. Man atrodo, turėtume tiesiog sustabdyti tokį puolimą, e, kuris laipsniškai labai metodingai įgyvendinamas e, ir nukreiptas prieš medžiagas, e, dėl kurių net neįrodyta, kad jos yra tokios kenksmingos. Norėčiau e, dar pakviesti Jūs į mano organizuojamą renginį. Šiandien vakare kaip tik kalbėsime apie tai, kad sprendimus reikia priimti remintis mokslininkų įrodymais, o ne emocijomis. Ačiū. E, dabar 11 e, val. turėsime prisijungti prie ITRE komiteto ir kalbėti apie energijos valdymą. Tad e, labai e, nedaug e, laiko galiu suteikti tiems, kas nori pasisakyti. Labai ilgas kalbėtųjų sąrašas. Nežinau, ką daryti. Po vieną minutę galiu, siūlau, galiu pasiūlyti pasisakyti. Arba galiu tokios griežtos kontrolės netaikyti, tiesiog paprašyti kalbėti glaustai. Turėtume pradėti nuo šešėlinių pranešėjų nuo frakcijų apie vardu ponas Lins. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich versuche es ganz kurz. Ačiū labai pirmininkė. Pasitengsiu trumpai. Kalbu pono Pitikainės vardu. Klausiausi ponios Gerling ir um, e, pritariu jos pasiūlymui. Trūksta keturių dalykų, mano nuomonė - teisinio pagrindo, rizikos vertinimo augalų apsaugos e, srityje. E, be to, e, prieš trejus metus toks dokumentas buvo atmestas ir nėra tinkamo teisinio pagrindo. Lapkričio mėnesį EFSA atrodo planuoja parengti naują tyrimą, naują vertinimą susijusi su šiomis medžiagomis. taip e, užbėgama už akių pasiūlymų, bet to e, tai neproporcinga, jeigu pagalvotume apie cukrinius e, runkelius ir rizikos mažinimą, taikant tokias priemonės kaip sertifikuotų sieklų naudojimas. kai kurių produktų nėra arba jų negalima gauti dėl aplinkosaugos sumetimų. Dėl šio pasiūlymo bus tiesiog neįmanoma kovoti su tam tikrais kenkėjais, e, tam tikrais vabžiais. Tad norėtume pritarti tam, kas sakė, pane Gerlink. Pane Gutalant, ačiū. Suprantu, kad laiko trūksta pasistengsiu čia išmesti gabaliuką, bet prašau manęs nepertraukti pačioje pabaigoje, nes man, mano frakcijai šis klausimas labai svarbus ir mes daug ruošiamės. E, jam. Manau, kad tai labai didelė problema Europoje. Matome, kad bitės e, e, žūsta ir matome kartu mokslininkų tyrimus, kuriuose nurodoma, kad cheminės medžiagos yra viena iš priežasčių. Mokslininkai vis dėlto sutarė, kad e, bites veikia nikotinoidai, pesticidai, kitos medžiagos ir joms daroma didelė žala. Dėl to tad e, nepritariu pranešėjai. E, tie trys neonikotinoidai dėl jų EFSA 2013 metais padarė išvadą, kad jos e, kelia didelę e, riziką bitėms. Ir e, nusprendė laikiną draudimą pritaikyti, kad būtų draudžiama naudoti šias medžiagas. Tačiau per tą laiką atlikta nemažai mokslinių tyrimų, kuriais taip pat pripažįstama, kad neonikotinoidai kelia didelę riziką uh, ne tik bitėms, bet e, ir e, drugeliams, e, vabžiams, net paukščiams. Tai būtent tos medžiagos, apie kurias čia kalbame, ir tos išvados iš tikrųjų pagrindžia sieki nustatyti moratoriumą šioms medžiagoms. Manau, kad būtų itin svarbu vis dėlto pritarti tokiam e, draudimui. Nors e, vieną kartą imamasi priemonių, kuriomis atsižvelgiama iš tikrųjų į šių cheminių medžiagų pavojingumą aplinkai. Turime atsikratyti tų medžiagų, kurios daro tokią žalą aplinkai ir ekosistemai. Visi tyrimai rodo, kad negalima atmesti tikimybės, kad šios medžiagos daro žalingą poveikį bitėms. Reikia vadovautis atsargumo ir uh, E, pakeitimo principų. Mes visada taip darome e, Europos Sąjungoje. Be to e, neturime pamiršti, kad to reikalauja piliečiai. Daugiau nei 4,5 milijono piliečių mus remia. Jie pasirašė peticiją, kurią prašo uždrausti neonikotinoidus ir tikiuosi, kad šiandien apie tai išgirsime pranešėjus organizuojamame renginyje. Siekiant e, apsaugoti bites, e, e, Europoje turime leisti naudoti tik tai moksliškai įrodytas saugias cheminės medžiagas. Ačiū. Ponas Florence. Pone Gerlink, žinote, kad esu jūsų gerbėjas ir daugelį jūsų iniciatyvų parėmiau, bet šiandien visiškai jums nepritariu. sėdite e, savo vietų perskaitėte mums savo tekstą, su kuriuo aš irgi susipažinau, bet e, noriu pasakyti, kad neonikotinoidai labai paprastai veikia. Sieklos apgaubiamos tam tikrą plevelę naudoti neonikotinoidus ir uh, visą laiką neonikotinoidai jas e, veikia nuo gegužės mėnesio kelis mėnesius, e, kol augalai auga. Ir dėl to kiekvieną dieną, kiekvieną mielą dieną netenkame bio įvairovės. Kai kurie gyvūnai pievose nebeturi galimybės maitintis tiesiog nevis, neįsivaizduojamais mastais žlunga bio įvairovė, nyksta rūšis, nebegali išgyventi. Nežydin, nežydinčiai Nežydintis e, cukriniai runkeliai, įvairios kitos rūšis naudojamos jau kurį, kurį laiką ir visa tai e, daro e, labai didelį poveikį augalams, bio įvairoviai. Jau seniai akivaizdu, kad uh, toks kasdienis insekticidų naudojimas e, yra netinkamas būdas. Aš kaip ūkininkas taip noriu apsaugoti augalus, naudoti įvairias priemonės jiems apsaugoti, bet e, turime pagalvoti apie bites, apie cukrinius runkelius, apie rapsus ateityje. Atvykite į mano e, ūkį, ponia Gerlinka, mielai jūs priimsiu. Ir e, pamatysite, kad nebūtina naudoti neonikotinoidus, galima naudoti alternatyvius produktus. Dviejus, trejus metus e, tik laukiama ir po to pradedami naudoti alternatyvus produktai. Prašau, nepatekti į tuos e, spastus. Mes e, turime apsaugoti savo pievą, savo anūkus, vaikus. E, neturime naudoti tų pavojingų medžiagų savo ūkiuose. Mm, na, jūs kalbėjote tris minutės, užėmėte per daug laiko, tai nėra geras pavyzdys. Uh, E, kitiems kolegoms. Pone Konečina, ačiū. Visos GUE NGL frakcijos vardu turiu pasakyti, kad mes labai kritiškai vertiname jau vien tai, kad turime nagrinėti šį klausimą. Na, visi turi teisę siūlyti, ką nori, tačiau jeigu mes taip atsargiai elgiamės su nieko neonikotinoidų gamintojais ir ūkininkais, noriu paklausti, ką mes darysime, kai pasaulyje neliks bičių. Neonikotinoidai žudo bites. Tai yra įrodyta. Ir dėl to mes turime būti labai atsargus. Kai išnyks šį rūšis, išnyks viskas. Ir manau, visi tada labai nustepsime pamatę, kad joks e, chemikalų kiekis mums jau ne, nebepadės. Taigi GUE NGL niekada nepritars tiems prieštaravimams, kurie pateikti, jie kelia pavojų e, Europos ir viso pasaulio ekosistemoms. Manau, kad dabar turime vienintelį vienintelė galimybė apsaugoti ateities kartas, ne tik bites, bet ir gyvybę šioje žemėje. Pane Miller, ačiū. Aš kalbu ir asmeniškai, ir kaip Aldė šešėlinė pranešėja. Visiškai pritariu poniai Gerling ir norėtume paklausti pono Florence. Ar jis užsieima ekologinę žemdirbystę, kokių yra alternatyvių produktų. Na, dar gilinamasi į atitinkamus dokumentus, Europos Teisingumo teismas nagrinėja atitinkamą bylą, mes tos informacijos neturime. Taigi, aš Manau, kad alternatyvų nėra. Jeigu naudojami šie produktai, reiks labai pasigilinti jų poveikį. Na, aš nemačiau įrodymų kad tos trys mūsų nagrinėjamos medžiagos tikrai veikia bites. Aš norėčiau paraginti jūs e, pateikti ir faktų, ir mokslinio įrodymų, taigi aš pritariu ponios Gerling prieštaravimui. Ponas Farija. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Manau, kad nagrinėdami šį klausimą, mes turėtume vadovautis atsargumo principu. Net jeigu užtikrintai nežinome, kad šios medžiagos yra pavojingos. Faktas tas, kad bičių skaičius Europoje pastaraisiais metais labai smarkiai sumažėjo. Jų sumažėjo dėl gaisrų, dėl insekticidų naudojimo žemės ūkyje ir taip toliau. Mes turime apsaugoti žemės ūkį ir taip pat turime mm, užkirsti kelią parazitų plitimui. Taigi neonekotinoidai, nors dėl jų ir neturime įrodymų, vis dėlto mm, turi būti naudojami vadovaujantis atsargumo principu. Tokios nuostatos reikia laikytis. Mm, rytoj balsuojant. ES jau yra uždraudusi kai kurios neonekotinoidus ir kai kurie tyrimai rodo ryšį tarp jų naudojimo ir bičių populacijos mažėjimo. Mano frakcija rytoj balsuos už ir ponas Florence vykdamas automobiliu į savo laukus pamatys, kad jam visiškai nereikalingi uh, E, automobilio stiklo valytuvai, nes jokie vabžiai tiesiog neatsitrenks į jo automobilio stik, stiklą. Ačiū. Mr. Huitema. Yes, thank you very much, uh, Chair. And uh, this is again a discussion that we tend to have a political discussion on some. Ponas Huitema, ačiū. Na, e, manau, kad užuot dalyvavę politinėse diskusijose, mes šį klausimą turime palikti mokslininkams. Labai svarbu, kad galioja tam tikra procedūra, EFSA teikia rekomendacijas ir komisija e, priima sprendimą, ar saugu vartoti medžiagą ar ne. Aš norėčiau laikytis tokios linijos, vis dėlto turiu tam tikrų klausimų dėl procedūros. Kai kurie tie klausimai keliami ir ponios Gerling pranešime. Pirmiausia, dokumentas. Gal komisija apie tai gal, galės ką nors pasakyti. Iš tikrųjų, EFSA komisija ir valstybės narės pripažino, kad kai kuriuos to dokumento aspektus reikia peržiūrėti ir noriu paklausti, kokį poveikį turi neonikotinoidų draudimas. Kitas dalykas. 2012 metų pranešime sakoma, kad nėra ryšio tarp dabartinio insekticidų naudojimo ir bičių populacijos mažėjimo. Ar komisija vis dėlto žiūri, kokį poveikį turi insekticidų naudojimas, ar tiesiog gilinasi į paties produkto savybės, bet nekreipia dėmesio į insekticidų vartojimą. Norėčiau išgirsti, ką šioje srityje daro komisija. Ir dar, manau, reikėtų paklausti, kodėl taikomas draudimas E, bičių nepriviliojantiems ne augalams. Mr. Eichhout. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, first, I would like to congratulate uh, Julie Gerling that she is uh, active also. Ponas Eichhout. Ačiū. Visų pirma, noriu pasveikinti ponę Gerling, nes ji labai tinkamai nagrinėja gyvendinimo aktų įgyvendimą. Mes visada jūs kritikavome, bet ji išvelgia jų vertę. Tai yra gerai. Džiulė, aš tikrai esu patenkintas. Aš taip pat džiaugiuosi, kad labai aiškiai atskiriate EFSA funkcijas, kaip rizikos vertintojo funkcijas ir komisijos vaidmenį. Komisija priima politinius sprendimus. Kai kuriuose diskusijose mm, kartais susidaro įspūdis, kad reikia aklai vadovautis EFSA rekomendacijomis. Džiulį Gerling čia daro skirtumą, aš tuo džiaugiuosi, nes manau, kad tokią nuostatą bus galima panaudoti ir vėlesnėse diskusijose. O dabar peinu prie turinio. Julie Gerling sakė, kad kai, kuriuos, kai kurie žmonės vadovaujasi ideologija, tačiau aš galvoju apie kitokią ideologiją, ne tą, apie kurią kalbėjo Julie Gerling. Jeigu mes pažvelgtume į 2013 metų EFSA, sausio mėnesio EFSA išvadas, kur buvo kalbama apie didelę riziką toliau, mm, gegužės mėnesį komisija priėmė sprendimą, bet pažadėjo E, įvertinti kitus įrodymus po dviejų metų. Taigi komisija privalėjo kažko imtis. Tada EFSA atliko kitus tyrimus, nes nustačius draudimą 13 metais, tas draudimas galioja tik vasariniams augalams, ne žieminiams augalams. Dabar 2016 m. spalio mėnesį buvo padaryta išvada, kad e, kilo pavojus ir e, žiemkenčiams augalams. E, taigi, remdamasi šiuo požiūriu, tuo komisija vadovaujasi atsargumo principų, žmonės tam pritarė, bet tuo pačiu metu remia ir prieštaravimą. Aš to nesuprantu. Jeigu mes atsižvelgime atsargumo principą į mokslinius įrodymus ir komisijos išvadas, tai e, komisijos darbas yra prasmingas, o prieštaravimai tikrai neturi prasmės. Ir aš manau, kad tas prieštaravimas iš tikrųjų labiau grindžiamas ideologija, o ne mokslu. Ponas Gžyp. Na, kalbame apie sprendimą, ar uždrausti nagrinėjamas medžiagas ar ne. Tai yra vienas dalykas, yra pateikti argumentai, pagal kuriuos reiktų dar palaukti e, mokslinių įrodymų, EFSA įrodymų. Tačiau manau, kad mes turėtume objektyviai žvelgti į situaciją. Man atrodo, kad čia vyksta labai įstringos ir emocijomis grindžiamos diskusijos. Viena vertus, kalbame apie neigiamą poveikį žemės ūkiui, mm, pavojų kylanti vabžiams, bitėms, bet manau, kad reikėtų vadovautis objektyvių požiūrių ir negalime priimti sprendimo vadovaudomėsi emocijomis. Taigi apsispręskime remdamėsi faktais, moksliniais faktais. Taigi turime priimti racionalų sprendimą, būtent to iš mūsų yra tikimasi ir mūsų balsavimas komitete turi būti racionalus. Neturėtume pasi, pasiduoti dviejų pusių sprendimui, spaudimui. Taigi reikia klausti, kieno interesai svarbesni, ar sektoriaus, ar kitos pusės. Tokia yra dilema. Turime argumentų už ir argumentų prieš. O dabar turime priimti sprendimą, atšvelgdami tuos e, argumentus. Pone Dalina, aš labai džiaugiuosi girdėdama, kad Portugalijoje yra daug bičių, kitur taip nėra. Turint galvoje bičių svarbą, e, bičių reikia dabartiniam ES žemės ūkiui, jų reikės ir ateityje būtina išsaugoti bičių kol, kolonijas, bičių šeimas, jos e, turi gyvybiškai, gyvybinės svarbos mūsų visuomeniai, maisto gamybai. Mm, daug yra kalbama apie mokslinius tyrimus ir iš tikrųjų tų tos mokslinės literatūros yra daug ir ta literatūra rodo, kad neonikotinoidai kelia pavojų ne tik bitėms, bet ir kitoms rūšims, mm, drugeliams, e, paukščiams ir vandens vapšiams. Tai yra įrodęs Sasekso universitetas ir kitos institucijos. Ir yra įrodymų, kad bičių šeimų mažėja, ypač šalia tų e, laukų, kuriuose auga neokotinoidais apdoroti augalai. Tai yra faktas e, ir Taip pat reikia atsižvelgti į tai, ką sako Europos maisto saugos agentūra. Ji kalba apie didelį pavojų e, bitėms arba pavojų, kurio negalima atmesti. Ir žinoma, e, šios medžiagos nėra vienintelė priežastis, kodėl mažėja bičių šeimų, bet tikrai jos yra viena iš bičių mažėjimo priežasčių. Ir aš manau, kad komisijos įgyvendinimo reglamentas, kurio yra uždraudžiamos šios trys medžiagos, yra pirmas žingsnis išsaugant e, medų nešančių bičių populiaciją. Ir mes negalime atmesti sutikti su tuo, kad šios medžiagos yra būtinas blogis. Mes e, negalime pasiduoti spaudimui, e, patvirtinti bet kokias medžiagas, kurios naudojamos žemės ūkyje. Manau, kad šis komitetas turi laikytis griežtos pozicijos. Ačiū. Ačiū dabar ponas Berint iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, ponia Gerling žinoma yra teisi, kad e, rezoliucija arba prieštaravimas priemoniai turi būti e, grindžiama ir komisijos įgyvendinimo įgaliojimais. Čia noriu pasakyti, kad taip nėra. Mes veikiame griežtai, remdamėsi e, pesticidų reglamentu. Ponas Eghaut apie tai taip pat kalbėjo ir sakė, kai 2013 metais buvo patvirtintas neonekotinoidų naudojimo e, apribojimas, buvo paprašyta pateikti duomenų įrodančių, kad likę naudojimo būdai yra saugus. Ir iš tikrųjų EFSA išvadose paaiškėjo, kad tas kitas naudojimas nėra saugus, taigi komisijai neliko nieko kito, kaip tik imtis veiksmų ir peržiūrėti ankstesnį apribojimą, jau dabar nebetvirtinant tokių panaudojimo būdų, kurie e, yra, nėra saugus. Tik mes remiamės reglamentu. Pone Gerling taip pat kalbėjo apie JOC studiją, tyrimą, kuris neva parodė, kad nėra e, teigiamo poveikio apdulkintojams. Na, iš tikrųjų, čia neteisingai buvo interpretuojamas tyrimas. Visų pirma, buvo atlikta ūkininkų apklausa, siekiant išsiaiškinti, kaip jie reagavo į 2013 metų apribojimus. Ūkininkai pradėjo naudoti alternatyves technologijas. Taigi, teiginys, kad alternatyvų nėra, yra neteisingas. Kita vertus, ūkininkai viena, tik viename klausime buvo prašomi e, komentuoti, kaip jie vertina teigiamus vabzdžius ir iš tikrųjų nebuvo atliktas tyrimas, kokį poveikį ribojimai padarė e, bičių sveikatai ir bičių paplitimui. Pone Gerling taip pat e, sako, kad e, EFSA nustatė duomenų spragas, o neįrodė pavojaus. Čia norėčiau pasakyti, kad reglamento principas yra tai, kad turi būti įrodytas naudojimo saugumas, o ne priešingai, ir tai nebuvo padaryta. EFSA išvados yra visiškai aiškios. Daugelis kalbėjo apie bičių gairių dokumento statusą, kuriuo naudojasi EFSA atlikdama vertinimus. Čia reikėtų pastebėti, kad ankstesnis gairių dokumentas, EPO gairių dokumentas dėl bičių yra pripažįstamas kaip pasenęs. Ten nėra numatyt tas joks poveikio vertinimas, rizikos vertinimas, pavyzdžiui, apdorojant sieklas. Taigi EFSA gairių dokumentas yra geriausias mokslinis pagrindas, kurį turime. Ponas Haitema klausė, ar to dokumento peržiūra paveiktų mūsų sprendimą. Na, spekuliuočiau atsakydamas į tokį klausimą. Mes negalime prognozuoti, kok, kokia linkme pasuktų tą peržiūrą. Taip pat ponas Hautema klausė apie e, bites pritraukiančius augalus. Na, EFSA padarė išvadą, kad taip. Ir toliau šiais konkrečiais atvejais, kuriuos mes dabar aptarėme, EFSA labai aiškiai pasakė, kad kyla pavojus po cukrinių runkelių sodinamiems augalams. Ir tos, buvo pasakyta, kad tos medžiagos lieka dirbožėmėje ir jas gali pasisavinti vėliau auginami augalai. Tai dar viena svarbi EFSA išvada. Pone Gerling taip pat sakė, kad mes turėjome pasigilinti į Mm, augalininkystės e, poveikį, praradimus šioje srityje, taip pat didesnį importą, kuris dėl to atsiranda. Turėjome atlikti vertinimus prieš teikdami savo sprendimą, bet niekas, nieko panašaus nėra numatyta augalų apsaugos reglamente. Ir jeigu mes būtume atlikę tuos veiksmus, tai jau tada būtume e, peržengę savo įgyvendinimo įgaliojimų ribas. Ir galiausiai pritarėme ponios Gerling norui atlikti kitus tyrimus, ji ragina atlikti kitus e, bičių sveikatos ir apskritai apdulkintojų sveikatos tyrimus. Tai įmanoma padaryti pagal programą Horizontas 2020 ir parlamentas neseniai patvirtino bandomąjį projektą, kurio tikslas toliau e, tirti bičių sveikatą ir mm, sąsaja su aplinkos tarša. Ir taip pat komisija rengia apdulkintojų veiksmų planą. Ponas Hautema pateikė dar vieną klausimą, ar mums rūpi tik aktyviųjų medžiagų, aktyvių medžiagų e, vidinės savybės, ar mes gilinamės ir į tų medžiagų naudojimą. Taip, yra e, tvaraus pesticidų naudojimo direktyva, apie kurią šių metų rudenį komisija pateiks ataskaitą. Ji pateiks e, ataskaitą apie tos direktyvos įgyvendinimą ir apie tai, ar e, yra pasiektas direktyvos tikslas. Taigi taip, mums rūpia ne tik, naudoj, ne tik vidinės medžiagų savybės, bet ir naudojimas. Na, turėdamas galvoje laiką, aš dabar e, baigiu savo pasisakymą, nors tikrai galėčiau pasakyti daug daugiau. Ačiū. Pone Gerling. Prašau kalbėti trumpai. Taip, pasistengsiu kalbėti trumpai. Na, turiu pasakyti, kad e, diskusijų metu išgirdau praktiškai viską, ko tikėjausi. Na, tonas buvo šiek tiek ir zlus. E, dėkoju kolegoms. Na, aš galėčiau dabar ištisas 20 minučių kalbėti, atmestama patiktus argumentus. Na, buvo kalbama apie apdairumą ir pakeitimą, substituciją, na, čia neatsižvelgiama į substituciją, o manau atėjo laikas mm, pradėti galvoti apie tai, kad reikia peržiūrėti augalų apsaugos teisės aktus ir pagalvoti apie pakeitimo substitucijos poveikį. Nes e, akivaizdu, kad neonikotinoidai liks dirbožėmėje, o alternatyvus produktai, kurie yra purškiami, dirbožėmė liks tiek pat laiko ir dar platesnėje, platesnėme plote. Taigi substitucija yra neigiamas dalykas, kodėl mes negalvojame apie šios dalykus. Na, techninių požiūrių gal jūs esate teisūs, nėra tai numatyta augalų apsaugos e, teisės aktuose, bet e, manau, kad reikia tai daryti ir labai tikiuosi, kad valstybės narės imsis tų tyrimų lygiai taip pat entuziastingai kaip saugotamos bites. Na, nekomentuosiu dabar visko, kas buvo pasakyta. Dėkoju kolegos už tai, kad išreiškite tokį sudomėjimą šio klausimu. Lauksiu balsavimo. Ačiū. Balsavimas numatytas rytoj. Dabar prašau pereiti į 4Q2 salę, kur vyks bendras mūsų posėdis su įtre komitetu. Ačiū.